Good morning, please take your seats so we can begin point six. Labas rytas. I would like to welcome uh, Mr. Han. Norėčiau pasveikinti poną Hans Hogervors, tarptautinės apskaitos standartų valdybos uh, pirmininką ir poną Lykanen, IFRS uh, fondo pirmininką. Tarptautinė apskaitos standartų valdyba yra nepriklausoma privati e, įstaiga, kuri rengia tarptautinės e, finansinės apskaitos ir ataskaitos standartus. Tie standartai bus įtraukti į ES e, akį. Ponas Hogervorst dirbo Niderlandų vyriausybėje, buvo finansų ministru, o ponas Likanenas uh, buvo Suomijos centrinio banko e, vadovas, kartu Europos, tai yra tarptautinio e, valiutų fondo valdytojas ir dirbo e, Suomijos vyriausybėje bei Europos komisijoje. Nuo 87, nuo 87 iki 2009 metų buvo Suomijos finansų ministras. Dabar ponas Hoger Forst. Skiriu jums 10 minučių. Chairman, uh, just, just to take a note of... Pone pirmininkė, šiek tiek istorijos. Paul Walker, uh, Paul Walker uh, rezervo, rezervų uh, fondo uh, valdytojas uh, mirė gruodžio 8 dieną. Jis kartu dalyvavo ir IFRS fonde. Ir jis buvo atvykęs, aš pats e, kaip tik tuo metu buvau ir klausiausi, ten buvo kalbama apie be visą kitą Enron bendrovės žlugimą. Ir buvo tokie žodžiai pasakyti pasitikėjimas ir skaidrumas. Tai buvo laikas, kada ir Europos Sąjunga pradėjo e, tvirtinti ir taikyti įvairius apskaitos, ataskaitos standartus ir Europos parlamento vaidmuo irgi buvo labai svarbus. Čia tokia 18 metų istorija per tą laiką daug dalykų įvyko. Pasikeitė kartu ir valdysena, nes mes dabar turim e, fondo stebėsenos valdybą, mes irgi susitinkam, susitiksim su jais e, čia Briuselyje. O Foundation Trustees, aš čia truputį vėliau apie tai. O tarptautinė apskaitos standartų e, valdyba tai yra nepriklausoma, nepriklausoma valdyba, e, kurią sudaro ekspertai ir jiems vadovauja Fogervorst. Dabar čia galima taip apibūdinti darbą. Pirmiausia, E, valdyba e, rengia finansinės ataskaitos standartus, kartu žiūri ir valdybos darbą, tačiau ne, nelėmė jo darbo turinio. Antra, e, valdyba kartu turi tvirtinti biudžetą, kadangi ji veikia pasaulio mastu, todėl ir finansus reikia tvarkyti pasaulio mastu. Dar labai svarbu, kad mes skiriam narius į tarptautinę apskaitos standartų valdybą ir kartu pirmininką. Ir galiausia, mes kartu nustatom ir darbo procesų procedūras. Ir čia labai svarbus skaidrumas mūsų darbe. Nes kai standartai priimami pasaulio lygiu, tai labai svarbu, kad rinkos uh, piliečiai e, žinotų, kad kaip vėlgi visa tai daroma. Tai čia tokie tik tai žanginiai žodžiai ir dabar žodis teiksiu pačiai valdybai ir po to jau atsakysiu į jūsų klausimus. Dėkui. Erki, ačiū, kad jūs mus pakvietėte. Aš jau Lankiausi gal dešimt kartų, tikrai nemažiau pas jūs ir labai malonu vėl atvykti. Buvo, kaip sakė Erki, e, pradėjome maždaug 18-19 metų, prieš prieš 18-19 metų savo darbą ir e, dirbame plėtodami standartus, galime pasidžiaugti savo e, veikla ir Tarptautiniai finansinės atsakomybės standartai tapo vieni iš svarbiausių tarptautinių mastų, nežiūrint tendencijos prieš globalizaciją, kur reiškia dabar, jie vis tiek vaidina labai svarbu vaidmenį. Tai labai svarbi viešoji gerybė investuotojams, kurie gali suprasti ir pasitikėti finansinėmis ataskaitomis e, iš bet kur, e, kurios pasaulio būtų parengtos pensijų fondų. Uh, investuojančių, pavyzdžiui, visame pasaulyje atstovams labai svarbu gauti patikimą finansinę informaciją, kuri būtų palygintina. Tai labai geras dalykas. Ir darbtautinėms bendrovėms taip pat tai labai svarbu, nes jos gali suprasti tą pačią apskaitos kalbą e, vartojimą visame pasaulyje. Tai yra nepaprastai svarbi viešoji gerybė. Galima paminėti vieną išimtį ekonomikoje, kurioje, kurios jie nėra pasaulinio standarto ir e, vėliau aš apie tai dar kalbėsiu, tai yra IFRA 17 e, draudimo veiklą e, reglamentuojantis standartas, kuris turėtų įsigalioti ateityje. Dabar norėčiau, kad parodytumėte kitą skaidrę. E, apskaitos principų draudimo srityje taikomų pasaulyje yra įvairių, e, daug jų pasenusių, e, istorinėmis sąnaudomis pagrįsta apskaita vykdoma yra, pavyzdžiui, skaičiuojama kaip mokami, mokamos prievalės gyvybės draudimo ir palūkanų normos e, panašios kaip prieš, principai yra palūkanų normų taikomi tie, kurie buvo prieš 10 ir panašiai metų, o dabar palūkanos visai kitokios. Ir tai dažnai reiškia neigiamą pelną. Ir įsivaizduokite, kad e, žemos, žemų palūkanų normų aplinkoje tai labai didelis iššūkis e, draudimo įmonėms. Ir taip pat apskaita, kuri taikoma, neatspindi E, žalos, kuri atsiranda dėl žemų palūkanų normų. Ir dėl to TVF, taip pat finansinė, finansinio stabilumo valdyba, kurią aš priklausau, e, ragina e, patvirtinti šį naują standartą, nes dabartinė apskaitos sistema yra labai prasta. Kitoje skaidrėje jums noriu štai ką parodyti. Ji rodo skirtumą tarp to, ką E, įmonės užgarantavo savo įmonėms ir pelnas, e, kurį jie gali gauti iš vyriausybės obligacijų. Ir matote, kad pasiskirstimas predai yra neigiami daugelie šalių, pavyzdžiui, Korejoje, Japonijoje, Taivanėje ir e, iš dalis Vokietijos rinkoje. E, draudikai yra e, labai sungioje padėtyje, nes jų investicijos duoda neigiamą pelną, tiksliau nuostolį. Ir Aš manau, kad problema nebūtų tokia rimta, jeigu nuo pat pradžių būtų taikomas deramos apskaitos taisyklės ir jeigu palūko normos būtų pritaikytos prie dabartinės situacijos, ne, o nebūtų remiamas istorinėmis palūkanų normomis, kurios nebėra aktualios. Taigi matote puikų pavyzdį, e, kai pui, prasta apskaita reiškia prastą verslo praktiką. Toliau Septintasis tautinis finansinės atskaitomybės standartas. Mes rengėmės jį įdėkti, kaip sakiau. Aš nenoriu dabar kalbėti apie didelės, nes labai yra sudėtingas tas standartas. Tikimės, kad jūs jam pritarsite, bet noriu pasakyti, kad istorinėmis sąnaudomis jis nebebus pagrystas, o dabartinė reguliariai atnaujinama situacija, kuri atspindėtų tikrasias. Uh, sąnaudas, galimybės ir garantijas. Taip pat pajamų pripažinimas yra tobulesnis dabar daug draudimo bendrovių e, indėlius iš e, klientų investuojimus pripažįsta kaip paimas ir įsivaizduokite, e, kaip tai iš tikrųjų atrodo ir kaip turėtų būti e, vertinta. IFRS 17 pademonstruos labai gerai, kaip mes dirbame su ES ir IFREC e, siekdami šio standarto patvirtinimo. Uh, Londone gana nemažai žmonių, mažai žmonių dirba ir mums reikia ekspertinių žinių, kad viską padarytume gerai. Mums reikia dermo proceso, mes išklausome visus ir mes taip pat į frek nuomonės e, norime. Standarto gyvenimo, gyvenimo et etapas prasidės greitai, jis nepaprastai sudėtingas bus, daug draudimo bendrovių kelia klausimų ir IFREK e, vaidmo galėtų palengvinti šio standarto įgyvendinimą. Pavyzdžiui, e, įvesta jau porą korekcijų į tą standarto projektą. Dešimt temų paminėtos ir šešias iškėlė IFREK ir e, Europos Sąjunga buvo viena iš pagrindinių su, suinteresuotų subjektų e, rengiant standartą ir aš labai džiaugiuosi, kad mes e, galime taip visi kartu atsakingai dirbti rengdami šį standartą. Dar vienas projektas, kurį gyvendame, tai yra finansinės ataskaitos – Tai labai svarbu taip pat investuotojams ir įmonėms. Šiuo metu siekėme e, pajamų ataskaitai e, struktūrą geresnę užtikrinti, nes turime visus kitus aspektus aptarti. Pavyzdžiui, norime, kad būtų, visi nori, kad būtų paaiškinę, kas yra e, veiklos pelnas ir panašiai žiūrima į įmonės finansinės e, veiklos tam tikrus aspektus ir mes norime dabar užtikrinti, kad e, būtų pašalintos kliūtis įmonės. E, per pastarį dešimtmetį pačios siekia užpildytas spragas, bet jos dažnai parodo geresnį vaizdą negu kad yra ir dažnai neatspindima tikra įmonės padėtis, e, tikra veikla. Ir mes manėme, kad reikėjo pradėti mums veikti ir mes nusprendėme apibriežti dalinės e, bendrasias sumas, subtotals ir Taip pat siekėme įdėkti tas priemonės, kurios užpildytų spragas. Dar labai svarbus dalykas - finansinės e, informacijos automatinis elektroninis vartojimas. Dėl to labai svarbu užtikrinti, kad būtų kaip galima daugiau duomenų, e, tiksliau, labai svarbu, kad informacija buvo, būtų deramai struktūruota, nes vis daugiau jos reikia ir vis dažniau ji vartojama elektroninių priemonių pagalba. Ar aš turiu dar pirmininkę laiko? Jeigu taip, tai norėčiau pakalbėti apie mūsų e, vaidmenį platesnė įmonių atskaitomybės sistemoje. Apie tvarumą noriu pakalbėti Europoje, apie tai daug kalbama. Mums pirmiausiai rūpi uh, finansinę skaitomybę, tačiau mes visuomet pripažinome, kad daug finansinių požiūrį aktualios informacijos, pavyzdžiui, informacijos apie verslo modelius, apie nematerialų turtą, pavyzdžiui, įmonės tinklų veikimą. Tokia informacija balanse neatsispindi ar finansinėse ataskaitose nes labai sunku pripažinti ir vertinti tokią informaciją. Bet e, mes manome, kad investuotojams ji labai svarbi, dėl to įmonė savo metinėse ataskaitose e, valdymo pastabose turėtų pateikti informaciją apie tai. Ir mes tokį e, pareiškimą parengėme valdymo pastabų, valdytojų pastabų, taip pat neprivalomas gairias ir informacija vis tokia tampa vis aktualesnė įmonėms ir mes e, finansinių pastabų pareiškimą, paraišką, tiksliau pareiškimą e, atnaujiname ir mes norime užtikrinti, kad ateityje finansinė tam tikra informacija būtų įtraukta, ta, kurią minėjau, į e, pastabas valdytojų. Dar šiek tiek apie IBOR. Nežinau, kad daugam uh, kyla surūpinimo dėl IBOR uh, lyginamojo indekso uh, peržiūros, pertvarkos yra labai daug sudėtingų klausimų, bet aš noriu ką pasakyti jums. Mes labai daug dirbame, palaikome ryšius tamprius su Europos komisija, kad viską galėtume padaryti laiku ir kad komisija galiausiai galėtų kaip galima greičiau patvirtinti uh, E, peržiūrėtus principus. Dėkoju. We'll Ačiū. Dabar mm, klausimų ir atsakymų raundas penkių minučių. EPP frakcijos vardu. Pone Sirpa Pietikanin. Thank you and, uh, thank you for your introduction. Ačiū už įžanginės pastabas. Noriu atkreipti dėmesį į du klausimus E, likvidumo ir pelningumo situacija su draudimo įmonėmis. Tuo pat metu egzistuoja ir investicijų e, projektai, kurie numato investicijas į iškastinio kūro šaltinius. Taip pat galioja ir E, nenumatyti apribojimai dėl IFRS apskaičiavimo. Tai reiškia, kad labai sunku apsispręsti dėl e, šiek tiek rizikingų ilgalaikių investicijų e, tokias investicijas daryti. Aš jau uždaviau Jums klausimą, kaip išspręsti šį galvosūkį. Norėčiau paklausti, ar Jūs svarstėte jau ir ar ketinate koreguoti VTI apskaičiavimą ir taip arba e, tvarios apskaitos klausimų, nes manau, kad čia reikia e, tvarios sistemos e, harmoningai numatyti, ką vertiname, ką matuojame ir kaip matuojame. Kad tai aktualu, kalbant apie klimato e, projektus, aplinkosaugos projektus ir e, tai bus netgi svarbi, jie bus dar didesnės svarbos ateinančiais metais. Iš tikrųjų, tai geras klausimas, kurio dažnai sulaukėme. Tarkime, ES patvirtina labai griežtus teisės aktus naftos ir dujų pramonės sektoriui. Ir dėl to E, tas sektorius turėtų sustabdyti didelę savo e, žvalgybos e, šaltinių paieškos veiklą per kitus metus. Per atinančioje ateityje apskaitos standartai. Jeigu e, peržiūrėsime šią situaciją ir pamatysime, kad ne, jie, jie nebe, jeigu jie pamatys, kad jie nebegali atgauti investicijų į infrastruktūros projektus, jeigu nėra gražos, tai E, taisyklės, tokios taisyklės dar labiau apsunkins investicijas. Tai apsispindės e, jų finansinės mm, ataskaitos informacijoje. Turime mąstyti apie 3-5 metų laikotarpį ir įprastinė apskaita viskuo pasirūpina šiuo atveju. Yra ir kiti rizikos veiksniai, labiau ilgalaikiai ypač naftos ir dujų įmonėms, kurių investicijos yra maždaug 10-20 e, metų laikotarpiu. Dabar labiau nei bet kada suvartojama, lab, daugiau nei bet kada suvartojama naftos, kol kas grėsmės investicijoms nėra, bet įmonės stebi politinę, klim, politinę aplinką ir jie tikisi. Ir jeigu jos prognozuoja, kad atsiras didesni CO2 mokesčiai, tai tuomet investicijų politika keičiasi ir galbūt ateityje, e, kalbant apie šią sistemą, gali atsirasti vietos e, kitokiems sprendimams, ypač atsižvelgiant į tai, kokiu kaštų įmonės tik, tikėsis ateityje. Quick... Turite galimybę užduoti papildomą trumpą klausimą, jeigu norite. Žinoma, tai palieka erdvės e, diskusijom šią temą, bet aš norėčiau šalia tų kokybinių duomenų tik laukiu griežtesnių apskaitos taisyklių. Pavyzdžiui, kaip apskaičiuoti, kiek kainuoja tona CO2 arba kiek kainuoja vandens panaudojimo, e, panaudojimo vandens kaštai bendrai, kiek e, įmonėje atsieina konkreti veikla ir čia tas standartas, toks standartas tikrai pasitarnautų, būtų patvirtinti tarptautiniai praktikos pavyzdžiai. Yra jau tokių standartų ir tokių scenarijų, sistemų jau jos egzistuoja. Pavyzdžiui, veikia e, darbo e, grupė, kuri e, domisi klimato kaitos aspektais, e, finansinės E, finansinė patariamoji grupė, kuri gilinasi šią informaciją ir e, kaupia e, detalę informaciją. Tai susiję jau su apskaitos standartais ir reikalavimai yra griežtesni. Bet žinoma, tokia informacija galėtų atsirasti ir mūsų komentaruose vadovams ir tai būtų ir skaičiai. E, Sodsdemų frakcijos vardu Aine Auluoma. Ačiū pirmininkė. Tikrai džiugu matyti tokius patyrusius ekspertus šiandien mūsų komitete. Turiu porą klausimų. Visų pirma, dėl 17 tarptautinės finansinės atskaitomybės standarto ir kitas klausimas iš audito srities. Pone Likanen, uh, jūs aktyviai dalyvavote kuriant sistemą, apie kurią dabar kalbame. Ir tai tikrai labai svarbu, nes pasitikėjimas ir skaidrumas yra svarbiausi, būtiniausi dalykai finansų sektoriuje ir draudimo sektoriuje. Tačiau žinome, kad šiandien ne visos valstybės taiko 17 tarptautinės finansinės atskaitomybės standartą. Ir mane labiausiai stebina tai, kad Junktinės valstijos jo netaiko. Pone Likanen, norėčiau išgirsti jūsų komentarus. Jūs dalyvavote, kuriant viską prieš 18 metų. Ko, kas lėmė tokį JAF apsisprendimą ir kaip tai atsiliepia draudimo ataskaitų palyginamumui? Pone Hogervorst, turiu Jums klausimą apie audito sektoriaus vaidmenį. Žinome, kad apskaitininkai e, vaidina ypač svarbu vaidmenį čia. Ir matome, kad, kad būtume tikri, jog žmonės, atsiprašau, jog įmonės atskleidžia tikrą informaciją apie įmonės finansus, nes pas, per pastarąjį šimtmetį buvo nemažai, kilo nemažai skandalų susijusių su apskaitininkais ir jų veikla. Uh, noriu paklausti apie Junktinės karalystės konkurencijos institucijos pasiūlymą atskirti auditą nuo uh, konsultacinių paslaugų, taip pat įkurti jungtinę uh, apskaitos, atskirą jungtinį apskaitos stebėsenos segmentą, uh, kuris prižiūrėtų įmonės. Kaip Jūs vertinate šį siūlymą? Ačiū, ponas Heideloma buvo, e, yra buvęs finansų reikalų ministras. Šiek tiek apie istoriją. Iš tikrųjų, Junktinės valstijos pradžioje aktyviai dalyvavo e, pradiniuose etapuose, tačiau kuomet kilo finansinė krizė, mūsų, krizė, mūsų keliai išsiskyrė. Noriu pabrėžti, kad darbiniai santykiai mūsų yra geri šiandien. Ir pavyzdžiui, tarptautinės finansinės atskaitomybės e, ataskaitos yra priimamos, priimtinos, nes valstijose taip pat egzistuoja bendra taksonomija ir mes abipusės daro viską, kad nebūtų kažkokių e, su, su, su, suiručių, sudėtingų momentų. Tarptautiniai santykiai nebūtinai atsispindi šioje srityje. Praėjusi, paskutinį kartą mūsų patikėtiniai posėdžiavo New York'e, buvome užsukę į Junktinių valstijų šios ryties svarbiausią instituciją, taip pat ir, ir kitos institucijos dirba ten Svarbiausia, kad, e, svarb, kad pagrindiniais klausimai mūsų požiūriai sutampa. Mūsų abiejų pusių siekis yra nekelti jokių e, papildomų problemų šioje srityje. Tačiau e, Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartų valdybos apreptis labai išsiplėtė. Lankiausi Kinijoje ir Indijoje, anksčiau tai buvau nuvykęs į Japoniją, domėjausi, domėjausi kaip tos šalis įgyvendina į FRS. Uh, Tai iš tikrųjų yra de facto tarptautiniai standartai. Dauguma įmonių juos taiko. Žinoma, mums būtų sudėtinga sekti, kaip konkrečiai vyksta įgyvendinimas visame pasaulyje. Taip, iš tikrųjų, būtų gerai, kad būtume glaudžiau susiję, bet svarbiausia, kad nėra jokių e, siekių kaišoti pagalių į ratus. Vyksta e, draugiškas sugyvenimas ir, ir kom, tas praktinis įgyvendinimas standartų dabar yra net aktyvesnis nei anksčiau. Norėčiau kai ką pridurti. 2011-aisiais JAV nusprendė pasukti tuo keliu, kuris mus nuvylė. Ir e, daug kas sakė, kad pasaulis nusisuks nuo IFRS standartų, tačiau taip nenutiko. E, šių standartų taikymas visą laiką plito. Daugiau nei trečdalis Japonijos įmonių taiko šiuos standartus. Skirtumai tarp Kinijos standartų ir e, IFRS standartų yra praktiškai nuliniai, jie beveik nesiskiria. E, konvergencijos procesas e, likusioje pasaulio dalyje toliau vyko ir aš manau, kad tikrai galime teikti, kad tai iš tiesų yra globalinis standartas, kurį galima taikyti beveik visur. Manau, kad jeigu mums pavyks konsoliduoti šius, šios standartus visose šalise, kad jos visos liks drauge, manau, kad galiausiai Junktinės valstijos uh, E, pasiprašys priimamos į tą grupę, norės taikyti tuos pačius standartus. Dėl klausimo apie auditą tai nėra mano kompetencijos sutis, bet turiu asmeninę nuomonę. Visų pirma, bendro audito idėja yra mano galva pražutinga. Nes jeigu dvi įmonės, dvi audito įmonės tampa atsakingos už tą pačią užduotį, tai e, sumenkina įmonio atsakomybę ir tai jau savaime yra problema. Kitas dalykas, e, galime, na, kit, kitas teiginys, audito įmonės prastai pasirodė, padvibink, padvigubinkime jiems, padvigubinkime jiems tenkančias užduotis, bet tai niekam nepadės. Tai tik sustiprins e, o, oligopolijų tendencijas apskaitos srityje, nes bus mažesnis pasirinkimas. Uh, E, mažesnis e, bet mažesnė grupė įmonių, iš kurių bus galima rinktis, nes reikės rinktis bent dvi iš karto. Todėl manau, kad Junktinė karalystė atsisakys šio siūlymo, nes audito ir konsultacinių paslaugų atskirimas yra tikrai svarbesnis dalykas. Eh, eh. Dar labai trumpai. Eh, vadovaujant audito komitetams E, tai dabar rasti e, į tokias įmonės tikrų auditorių sunku, sunkiau negu praeitinės įmonės e, pasitelkia konsultacinės įmonės. Taip, dabar nematau daugiau norinčių kalbėti idėją frakcijos vardu, tai žaliųjų frakcijos vardu Sven Gigold. Sveiki atvykę į naujos kadencijos parlamentą. Prisimenu, kaip mes įdomiai keitėmės mintimis praeitį ir dabar matot naujus veidus. Labai malonu matyti jūs, ponė Lykanenai, e, einant į e, naujas pareigas. Ir prisimenat e, bankininkystės struktūrinės reformos, jūsų vaidmenį tada, bet dabar dar įdomiau jūs matyti atliekant šį naują vaidmenį. Uh, Naudodamasis progą, norėčiau tiesiog paminėti, e, šiaip bendrai žodžiais įvardyti mūsų ryšius. Dabar didysis projektas yra žalesis kursas. Parlamentas plačiai pritarė žaliajam kursui ir dabar vyksta gyvos diskusijos e, dėl e, finansinės atskaitomybės, apskaitos, ką tai reikš konkrečiai įmonėms. Bet čia einam toliau negu konkretūs skaičiai. Mes skaitėm pono Andersono dokumentą, kuriame maždaug taip rašoma, kad e, tai tiesiog vėlgi sukels papildomos, papildomos tam tikros finansinės naštos, ruošiant finansinės apskaitas. Ir aš supratau, kad padėtis nėra gera, kad netenkina uh, E, įdėtų e, lūkesčių. Tad tai yra naujas, tikrai ir įdomus momentas. Praeitį mes jau keitėmės nuomonėmis apie mokesčius, o dabar kalbam apie tarptautinę apskaitos standartų valdybą, e, čia komisijos, parlamento kartu vaidmuo yra ir mes sakėm, ko mes tikimės, tad jūsų atsakymas tikrai bus savotiškas išbandymas. Ir dar, ponė Lykaninai, pamastykit e, apie štai ką. Jei, sakykime, kai kurie nariai iš Europos būt, e, būt, ar būtų demokratiškai išrinkti jūsų e, įstaiga, jūsų institucija, bet kita vertus abejotina, kiek tai bus, nes vis dėlto jūsų toji valdyba neturi uh, E, ryšių su tais įprastiniais demokratiniais procesais. Issue, course, have... Antras klausimas. Mes turim konstituciją. Jie jau pasikeitė nuo e, įsteigimo metų, mes turim stebėsenos dabar valdybą, e, o patikėtiniai skiriami, jūs teisus, jie ne, nedemokratiškai renkami, bet aš priemiau domin, ką jūs sakėt apie galimybės. Bet kita vertus, sudėtinga m, mm, tą padaryti pasaulio lygiu, nes yra 44 valstybės, 144 valstybės, e, kuriuose mes veikiam. Na, o dar pastaba dėl žaliojo kurso ir susidomėjimo aplinkosaugos dalykais. Kristian Golfie, prancūzų ekonomistas, ne per seliausią rudenį išleido knygą, e, kur sakė, kad čia e, mokesčiai savotiškai viską suvienė, visas savotiškai problemas. Taip, mes dabar norim geresnių priemonių kovoti su klimato kaita, siūloma priemonių ir e, iš audito pusės tą vertinant e, tikrai labai sudėtinga. Bet kita vertus, mes iš tikrųjų parengėm standartus e, apskaitininkams, bet mes turėtume ir toliau siekti, kad jų būtų laikomasi nes vėlgi mums nemažai klausimų kelia investuotojai, nes e, investuotojai turi geriau vis dėlto suprasti, į ką jie investuos e, žaliojo kurso e, kontekste. Atsakydamas, aš nenoriu sakyti, kad čia viskas tikrai atrodo tarsi per rožinius akinius žvelgiant, nes šioje srityje yra labai daug subjektų, uh, ir, ir standartų, standartai kartais yra susifragmentavę. Tad skaidrumas pakimba ore. Mes mastom, ką būtų galima daryti. Kalbam apie dviejų rūšių skaidrumo standartus, tvarumo standartus pirmiausia, atsiriamėm į įmonės finansinę ateitį, ir kiti tvarumo standartai. Tai tiesiog, kai pirmiausia klausima įmonės, ką jūs čia ketina daryti aplinkosaugos labui, aplinkosaugos tvarumo labui. Tad taip, yra standartų, kurie dera su mūsų misija. Mes apie tai mastom. Uh, bet kita vertus tikrai nenoriu sakyti, kad čia viskas labai gerai. Tik tai jeigu tie dalykai e, tikrai bus labai svarbus įmonėms, tai jos tikrai tada dės pastangas, kad tai atsispindėtų finansiniuose rezultatuose. Epping. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau pažįstu poną Hogervorstą ir kartu atsimenu poną Lykaneną e, e, kaip komisijos narį. Aš dirbau pats komisaro Bolkensteino komitete, e, kabinete. Taip, jūs dabar išgirdom, kad jūs labai palankiai vertinat žalį į kursą kuriuo e, prisidedama prie klimato padarinių mažinimo ir ES numato milijardus eurų e, žaliasias obligacijas ir panašias priemonės. Tačiau kol kas dar nenuspręsta, kokie investiciniai projektai yra tikrai žali. Tačiau dėl to reikės dar nuspręsti. O mano klausimas toks. Tai kaip jūs uh, tarptautinė apskaitos standartų valdyboje, manot, e, kokiais kriterijais būtų galima spręsti, kokie projektai žali ar mažiau žali ir panašiai. Nes pavojus yra, kad politiškai gali būti kišamasi į tai ir tada vėl konkurencija pakips ore. Iškyla klausimas kartu ir subsidijų klausimas, nes daugelį valstybių subsidijos yra mokesčių mokėtojų pinigai ir kurios vėlgi investicijos siekiant tam tikrų politinių tikslų. Kaip Jūs vertinat tokią problemą? Uh, e, mano gyvenimas kaip tarptautinės e, apskaitos standartų valdybos pirmininko yra labai sudėtingas. Ir be to dalykų, bet aš labai džiaugiuosi, kad man reikia tų problemų spręsti, kurias jūs minėjote. Tai nesusijęs su mano kompetencija, bet noriu pasakyti, kad e, žalioji taksonomija, jo sukūrimas nepaprastai sudėtingas uždavinys. Aš skaičiau laikraščiuose, kad parlamentas ar ES tiksliau apskritai e, nusprendė neįtraukti e, brandolinės energetikos iki į žalėje energetiką ir yra kitų galbūt požiūrių į tai, bet tai yra politinis sprendimas. Tikrai tai nėra mano uždavinys, aš kaip pilietis apie tai mastau, bet nemanau būtų kaip e, ISB valdy, e, pirmininko, pirmininkui dabar reikėtų kalbėti apie tai. Ir aš e, su pagarba palieku šį sprendimą jums porą pastebėjimų. Aš grįžtu prie CO2 mokesčio. Suomija buvo pirmoji šalis. 88 metais įvedusi tokį mokestį. Jis nebuvo labai populiarus, bet buvo e, įdėktas ir paskui po metų Švedija tą patį padarė. Manau, kad ekonominė logika turėtų suveikti. Jeigu išorės veiksniai įtraukti į kainą, tai gali padėti rinkos mechanizmas. CO2 mokesčio atveju, tai labai svarbu ir tokiu būdu gali vykti CO2 prekyba. Žalesis finansavimas labai svarbu, kad viskas būtų kaip galima aiškiau. Ir mes turėtume iki galo apgalvoti visus sprendimus, kad visiems būtų aišku. Taksonomija yra žingsnis teisinga e, linkme. Aš žinau, kad tie žmonės, kurie dirba šioje srityje, tikrai daug daro. Aš skaičiau pasiūlymų, tikrai matau, kad nelengva. Uh, reikia e, kaip galima paprasčiau viską išdėsti ir atsakyti to žalio plovimo, taip vadinamo, nes tai gali daug ką labai nuvilti. Mes dažnai kalbame su IFRS ir žinome, kad milijonams žmonių tai labai rūpintis klausimas ir pasižiūrėsime, kokį vaidmenį gali suvaidinti ši organizacija. Bet klausimas tebėra atviras. Dėkoju. Niekas iš GUE nenori pasisakyti, ar dar kas nors iš EPP, kaip antras kalbėtojas, nori pasakyti. Jeigu ne, tai Paul Tank socialistų atstovas dabar. Dėkui, pirmininkė. Aš e, suprantu, kokios svarbios diskusijos yra dėl IFRS e 17 ir e, kitų aspektų e, draudimo bendroms, kad jis svarbu, bet noriu paminėti kitą strateginį klausimą. E, E, finansiniai įmonių rezultatai. E, tai atsispindėjo pasisakymė, bet jeigu mes pažįsime į prancūzų turtų valdytojus, e, Niderlandų pensijų fondus, tai yra labai daug įvairių svarbių veiksnių ir poveikis tvarumui plačiaja prasme nelabai aktualus, jiems patiems gal e, rūpi jų tvarumas. Jie e, ieško duomenų, kiekvienas pensijų fondas bando e, užsitikrinti patikimus duomenis. Jūs apie tai kalbėjote, tai svarstėte, bet atrodo, kad mums reikia standartizuotų duomenų. Ir ES per taksonomiją, e, informacijos atskleidimą, e, e, nauja finansinės atskaitomės direktyva bando tą užtikrinti. Ką Jūs galvojate? Dėkui už Jūsų klausimą. Aš žinau, kaip ir Jūs, kad žinote, kad pavyzdžiui, Niderlandų instituciniai investuotojai labai nori tokios informacijos Jie net prašė, kad mes e, kažką padarytume, kreipėsi į mus. Ir e, patikėtiniai dabar nagrinėja tuos prašymus. Bet noriu pasakyti, kad bet kokios bet e, kokiamis aplinkybėmis mūsų kompetencijos ribos išliks labai svarbios, mes nesijaučiame netvirtai, atskait, tvarumo atskaitomybės dabartinė padėtis nėra labai tinkama. Prieš dešimt metų, kai aš pradėjau vadovauti ISB, niekas nekalbėjo apie tvarumą. Mes pradėjome apie tai kalbėti palaipsniui. Ir aš pats daug kalbėjau apie tai ir mes e, vadovybės pastabose, pavyzdžiui, radome erdvės tam e, aspektui ir mes tikrai darome kažką kiek mes galime veikti, mastas. Tai yra klausimas, į kurį mes turėtume atidžiau pasižiūrėti. Mes taip galime prisiderinti prie dabartinės situacijos, bet taip pat reikia veikti atsargiai tam, kad nepradėtum užsimti veiklą, kuri nesusijusiu tavo egzistavimo esme. Ir mes dabar būtent tuos klausimus nagrinėjame. Bet aš manau, kad tikrai e, tvarumo atskaitomybės poreikis yra. Tai yra kur kas sudėtingiau negu finansinė atskaitomybė. Tai yra nukreipta labiau į ateitį nei praeitį, mažiau tikslumo dėl tos priežasties yra tokioje atskaitomybėje. Atskaitomybė su daug politinių įvairių svarstymų susijusi, bet e, tas e, tipas atskaitomybės dar bus labiau siemas su politiniais dalykais. Ir mes turime labai atidžiai viską žiūrėti, aš dabar negaliu išsamei atsakyti, bet noriu pasakyti, kad mes tikrai galvojame, jog tai plėtosis. Ar norite dar papildomą klausimą pateikti? Labai trumpai. Tikiuosi, kad finansinė atskaitomybė taip pat nukreipta į ateitį. Ir e, aš manau, kad e, labai svarbios yra diskusijos šiuo požiūriu. Aš, e, aišku, nesigo, kad jūs labai platų požiūrį pristatysite iškart, bet uh, noriu, kad būtų apie tai kalbama, nes jeigu nebus to daroma, tai mes nieko nepasieksime, nes labai daug darbų reikia nuveikti, reikia plėtoti tai, o tam reikia pradėti kad tai vyktų, reikia pradėti kažkokią veiklą. Aš noriu pasakyti, kad pasaulyje yra labai daug struktūrų, kurios tuo užsima ir kurios yra uh, uh, daug nuveikojus geri, uh, geri sesbi, pavyzdžiui, organizacijos. Ir būtų labai gerai, jeigu jos uh, susivienytų ir sukurtų uh, globa, pasaulinę globalę standartų nustatymo sistemą ir aš tikiuosi, kad atsiras pasaulinis standartas spręsti šiai problemai, nes, kaip jūs žinote, e, tai yra didžiausia globali problema mūsų turima. Aš kalbėjau su visais, erki taip pat su daugeliu žmonių bendraujame, mes tikrai galvojame apie tai. Bet reikia labai rimtai tas pozicijas žiūrėti. Dėkoju. Dar liko keletas minučių pasisakymams iš salės. Ponas Ekeliūnas. Dėkui, pirmininkė. E, Pone Likanen, e, aš mačiau, ką jūs rodėte skaidrėje apie Koreją, Japoniją, Vokietiją, apie pajamas iš investicijų. Ir tai tikriausiai yra sudėtinga problema atskaitomybės požiūrių ir e, taip pat e, vartotojų elgsenos požiūrių. Kaip e, Jūs manote, negatyvios realios ir nominalios vertės, kiek dar jos atsispindės finansinėse ataskaitose draudimo bendrovų ir gal pensijų fondų ir prognozės yra tokios, kad neigiamos normos gali mm, išlikti per keletą net dešimtmečių ir gal įmonės e, gali būti susidurti su labai rimtais e, keblumais, jeigu bus e, diskontuojamos toliau tos normos. Labai geras klausimas, kai kurios šalis elgesi labai uh, E, drąsiai. Pavyzdžiui, 17 standartą Pietų Koreja ketina įdėkti ir rekavalizuoti šią sritį, nes draudimo bendruojams reikia išties labai daug kapitalo. E, daug Vokietijos įmonių nepaklius į 17 standartą, nes jos mažos, tar, taikymas standarto ir nežinau, kaip jos spręs šią problemą. Aš noriu tikėtis, kad Europa sparčiau veiks patvirtindama, pritardama šiam e, standartui, nes mums reikia pradėti veikti ir visas procesas truks labai ilgai. Mano šalyje vietos e, draudikai sako, mes nebegalime siūlyti tam tikrų produktų, priežios institucijos mums, mums draudžia tą daryti, o reikia tų naujų produktų tam, kad būtų galima užtikrinti, jog rezultatai pagerės, kol kas to nematome. Ir iš tikrųjų reikia e, įdėkti pokyčius, kad situacija pasikeistų, pagerėtų. Bet manau, kad tai gali būti tiek e, draudikams, tiek bankams ilgalaikė problema. Uh, Jeigu pažiūrėsime Europos bankus, tai pamatysime, kad beveik visų vertė žemesnė negu buhalterinė ir labai jiems yra sunku e, užsidirbti e, pelną kontinente, kuriame daug, o, o kontinentas, kuriame e, bankų daug yra silpnų, kelia labai rimtų problemų. So no more requests. Daugiau prašančių žodžio nebėra. Noriu padėkoti ponams Sogervorstui ir ponui Likanenui. Dar vienas kolega prašo žodžio. Ir dar yra, turime laiko. Merci de donner la parole. Ačiū. Aš norėčiau. Esu naujas šio komiteto narys ir, nežinau, e, ankstesnių diskusijų turinio dėl tvarumo reglamentuojančių normų e, standartų. Prancūzijoje jau yra patvirtinti reikalavimai dėl nefinansinio ataskaitų. E, didžiosioms įmonėms privalu juos jas skelbti. Ir dabar pradedama kalbėti, įmonės pradeda kalbėti apie e, universalius ata, at, tas atskaitomybės standartus ir kad tai apriektų įmonės esančias jų teritorijoje. Ir jeigu kalbame apie darbo vietų kūrimą, e, pavyzdžiui, bioįvairovės aspektus, e, tam, kad visi sugyventų sėkmingai konkrečioje teritorijoje, reikia e, apsispręsti dėl bendrų standartų. Tačiau išorės apskaitų to standartų poveikis kartais yra neigiamas, pavyzdžiui, kalbu apie CO2 veiksnio apskaičiavimą, kitų veiksnių įtraukimą. Ar apie tai mastoma, apie tokią galimybę? Jeigu ne, ar jūs ketinate ateityje imtis mm, tokio projekto? Ačiū. Galimybė trumpai atsakyti šį klausimą. Žinau, kad Prancūzijoje galioja labai išsamus reglamentavimas, įstatymai, pagal kuriuos įmonės e, privalo teikti informaciją apie įvairiausius aspektus. Metinės Prancūzijoje rengiamos ataskaitos yra labai išsamios, apie 400 puslapių kartais, tai yra 40 procentų, pavyzdžiui, didesnės nei Vokietijoje rengiamos ataskaitos. Ir atsakydamas ponui Tank, kuris uždavė tą patį klausimą kaip ir jūs, aš pasakiau, kad IASB valdyba ir toliau dėmesio daugiausia skirs finansiniai informacijai kad mes nagrinėjame šias problemas e, iš platesnės perspektyvos ir mūsų patikėtiniai elgesi labai atsargiai ir dirba kruopšiai. Tačiau manau, kad šiuo metu dar per anksti e, bandyti prognozuoti, ar mes bandysime plėstis ateityje ar ne. Pirmininkas, ačiū. Ir dabar trumpa pertrauka. Balsavimas prasidės vidurdienį. Hello. If everybody can take a seat. Prašau visų susėsti. Okay, before starting the... Prieš pradėdami balsavimą patikrinkime balsavimo įrangą. Dabar tikrinamasis balsavimas. We, I think we are, yes? Three still to vote. Dar trys kolegos nebalsavo. One more. Dar kažkas vienas nebalsavo. Balsuoti baigiame. Okay. So now we can start and uh, vote the first. Puiku, tuomet pradedame balsavimą dėl pirmojo pranešimo, dėl 2019 mm, metų pranešimo dėl bankų sąjungos. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 60 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 74 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. C kompromisas už. Tikriname. Norite tikrinti? Gerai, tikriname. 74 pakeitimą prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. C kompromisas kas už kas prieš, susilaikę, pritarta. Ir periname prie D kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Dabar 108 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, reikia patikrinti. Pradedame balsavimą. Close the vote. Balsuoti baigiame. Atmestas. F kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Ir toliau G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. I kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Ir dabar 136 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. L kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. M kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. N kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. O kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 126 pakeitimas toliau kas už, kas prieš, susilaikę, Reikia patikrinti, kaip balsavome. Balsuojame. Close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 175 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 176 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta Reikia patikrinti. Kai balsavome dėl šio pakeitimo, atrodo, kad atmesta, bet reikia patikrinti. Close the vote. Balsuoti baigėme. Pritarta. Kai kurie kolegos nekėlė rankų. 11 punktas, pirminis tekstas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. P kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Q kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. R kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. S kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. T kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. U kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. AA kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 211 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 236 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 237 už, prieš susilaikė atmestas. Taip, žinoma. Pradedame patikrinamą į balsavimą dėl 237. Close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 239 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Atmestas. AB kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. AC kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. AD kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. AD kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 276 už, prieš, susilaikė, atmestas. AF kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 23 punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau nurodomosios dalies punktai. Dėl visų kartų nuo pirmo iki ketvirto už, prieš, susilaikę, pritarta. 4a nurodomoji dalis, pirmas pakeitimas. A, nu, už, prieš, susilaikę, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Pirminis tekstas. Penkta nurodomoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Šešta nurodomoji dalis, jei yra patiktas pakeitimas žodžiu. Ne, nėra? From Renew. Iš Renew frakcijos. Ar kas nors norėtų paprieštarauti? What is that? We are on citation 6. Šešta nurodomoji dalis - pakeitimas žodžiu, kurį teikia Renijų frakcija. Ar kas nors norėtų paprieštarauti tam? Niekas neprieštarauja? So Balsuojame dėl pakeitimo žodžių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Taip. Okay. Uh, amendment 3. Trečias. Nesako pirmininkė. Septinta nurodomo, e, devinta nurodomoji dalis dėl šių trijų kartų už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Original text. Pirminis tekstas, ne. Oh. Okay, I'm sorry. We have a vote on block. Toliau balsuojame dėl e, nurodomųjosios dalies punktų nuo 11 iki 14 visų kartų, kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau e, pakeitimas žodžiu 14a punktui pranešimą, pakeitimą teikia autorius, ar kas nors norėtų paprieštarauti, jei ne, balsuojame dėl pakeitimo žodžių. Kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Toliau dar vienas pakeitimas žodžių, taip pat pranešėjo dėl 14, 14b nurodomojo punkto, jeigu nekas neprieštarauja, balsuojame dėl jo kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Septintas e, ir devintas pakeitimai, kurie yra tapatus, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar kartu dėl nuo, punktų nuo 15 iki 22, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta pirminis 23 dalies nurodomosios punktas už, prieš susilaikę pritarta. 11 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę pritarta. Pirminis 24 nurodomosios dalies punktas už, prieš susilaikę pritarta. 12 pakeitimas už, prieš susilaikę pritarta dėl nurodomosios dalies punktų 25-27 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti, kaip balsavome. Prašau balsuoti. Close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti, kaip balsavome, balsuojame iš naujo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. W kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pritarta. X kompromisas už, prieš, susilaikė. Pritarta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 už, prieš, susilaikė, atmestas. 36 už, prieš, susilaikė, atmestas susilaikė pritarta. Trisdešimt septintas toliau. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Trisdešimt aštuntas už, prieš, susilaikė, atmestas. Y kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Z kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, vardiniu balsavimu, prašau balsuoti. Close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 42 balsavus už, 9 prieš, 3 susilaikius. Okay. Now we vote. Dabar balsuosim dėl pranešimo skirto ES konkurencingumo politikai. We start? So we start with amendment 30. Pradėkime nuo 31 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. C kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas priimtas. Du šimtai kešim pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti. Dar pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimtas. 62 Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. E kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 77 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. G kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. H kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. I kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Jo kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 136 pakeitimas už, prieš, susilaiko, susilaiko priimtas. Ne, reikia patikrinti dėl 136. Pradedam balsuoti. Baigiam. Priimtas. 139 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. K kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 109 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas 111 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas 113 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas 153 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas 154 už, prieš susilaiko atmestas 155 kas už, prieš susilaiko. Reikia patikrinti dėl 155, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas. L kompromisas. Už, prieš, susilaiko. Priimtas. M kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. N kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimtas. 178 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia patikrinti dėl 178. Pradedam. Balsuoti baigiam. Priimtas. Vieno balso persvara. O kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. PA kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Du šimtai antras pakeitimas, dabar dėl jo balsuosim, kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimtas. Q kompromisas kas už prieš susilaiko priimtas. 152 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 194 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. R kompromisas kas už kas prieš, kas susilaiko, priimtas. S kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. T kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. U kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 239 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, priimtas. 240, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 244 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Reikia pasitikrinti dėl 244. Pradedam. Balsuoti baigiam. Priimtas vieno balso persvara. 246 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. V kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 112 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. 274 už, prieš, susilaiko, reikia pastikrinti dėl 274. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas. 257. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Ne, reikia patikrinti Pradedam balsuoti. 257 pakeitimas. Dėl jo balsuojama. Balsuoti baigiam. Priimtas. Dviguba V kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dabar 263 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pakeitimas 270. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. X kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 91 pakeitimas. Kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 115 pakeitimas už prieš. Susilaiko atmestas 117 kas už prieš. Susilaiko atmestas 119 už prieš. Susilaiko atmestas. Y kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dabar Z kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimtas. AA kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimtas. AB kompromisas už prieš susilaiko priimtas. Pakeitimas 298, kas už prieš susilaiko atmestas. AC kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Pakeitimas 121, kas už, prieš susilaiko priimtas. 125 pakeitimas už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 125. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Priimtas. 299 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Gal pakelkite aiškiau rankas, ar norit patikrinti. Taip, balsuojam dėl 299 elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas. Taip, aš taip ir maniau, bet reikia pakelt rankės. 301 už, prieš, susilaiko. Ačiū. Priimtas. 302, kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. 303, kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. AD kompromisas už, prieš, susilaiko, primtas. AE kompromisas už, prieš, susilaiko, primtas. AF kompromisas kas už, prieš, susilaiko, primtas. AG kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 327 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 329 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Antra dalis 329 kas už, prieš, susilaiko, priimtas. A, H kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. A, I kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas priimtas. Pakeitimas 335, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dabar nurodomosios dalys, ketvirtoji, kas pirmas, už prieš susilaiko priimtas, antras pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas, trečias pakeitimas už, prieš susilaiko, priimtas. Ketvirtas pakeitimas, kuris toks pat kaip ir penktas. Kas už jį, kas prieš, susilaiko, atmestas. Originalus tekstas, kas už jį, kas prieš, susilaiko, priimtas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Septintas už, prieš, susilaiko, priimtas. Žodinis pakeitimas dėl 17 B nurodomosios dalies, jei niekas neprieštaravė, tai balsuojam. Už, prieš, susilaiko, priimtas. A jo kompromisas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. AK kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 25. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. 29. Už, prieš, susilaiko priimtas. 30. Už, prieš, susilaiko atmestas. Žodinis pakeitimas C konstatuojamai daliai, jei niekas neprieštarauja, balsuojam, kas už, prieš, susilaiko, susilaiko, taip, priimta. Dabar pirmas punktas, inta pateiktas, kas už, prieš susilaiko, priimtas. Antra dalis pirmo punkto inta pateiktas, kas už, prieš susilaiko, priimtas. Inta antras punktas, kas už prieš susilaiko priimtas. 3, kas už prieš susilaiko priimtas. Aštuntas punktas už prieš susilaiko priimtas. Dešimtas punktas už prieš susilaiko priimtas. Dvyliktas už prieš susilaiko priimtas. Tryliktas už, prieš, susilaiko, priimtas. 14 už, prieš, susilaiko, priimtas. 15 už, prieš, susilaiko, priimtas. 16 už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl 16 punkto intą. Pradedam balsuoti. 16 punktas dėl jo inta pakeitė, pateikė pakeitimą. Balsuoti baigiam. Priimtas. Penktas punktas agri. Kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. Septintas punktas agri. Kas už, prieš, susilaiko. Priimtas. Aštuntas. Už, prieš, susilaiko, priimtas. Devintas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dešimtas punktas už, prieš, susilaiko, priimtas. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimtas. Tryliktas už, prieš, susilaiko priimtas. 20 už, prieš, susilaiko priimtas. 21 už, prieš, susilaiko priimtas. 23 už, prieš, susilaiko priimtas. 24 kas už, prieš, susilaiko priimtas. 25 už, prieš, susilaiko priimtas. 27 už, prieš, susilaiko priimtas. 33 už, prieš, susilaiko priimtas. 34 punktas už, prieš, susilaiko priimtas. 35 punktas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dabar balsuojam dėl viso pakeisto teksto vardinių balsavimų. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. 28 už, 5 prieš ir 18 susilaikė. Priėmėm, patvirtinom. Okay, now. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas. Turėtume balsuoti dėl Europos politinė, e, ekonomijos politikos koordinavimo semestro 10 metų metinės augimo apžvalgos. Noriu pranešti Jums kai ką svarbaus. Šį rytą koordinatoriai nutarė atidėti balsavimą, nukelti į kovo mėnesio pirmą savaitę E, galvojame apie ketvirtos kovo rytą. 8.30 mes jau prašėme, kad mums būtų stojęs leidimas posėdžiauti tuo metu ir šiandieną iki darbo pabaigos pranešime. Būtent galvojame apie 8.30 kovo.